klausimus, į kurį atsakoma žodžiu, pateikiamas komisijai. Ką reiškia 3A socialinis reitingas? Aš suteiksiu žodį autoriui šio klausimo. Tai yra ponas Hendel, penkiom minutėm. Ačiū, pana pirmininkė. Socialinė padėtis Europoje galėtų būti vertinama be abejonės trigubų A indeksų. <clears throat> Ir tai yra didžiulis komisijos nuopelnas, tačiau visi žinome, kad e, Europa kenčia nuo pakankamai didelio aukšto nedarbo, nors e, jis, jo lygis ir mažėja. Taip pat jaunimo nedarbas yra labai didelis, skurdo mastai didėja, ketvirtadalis europiečių gyvena žemiau EBPO nustatytos skurdo ribos arba dirba labai nepalankiomis sąlygomis ir netgi dirbdami žmonės gyvena skurdžiai. Dab, visą tai komisija dabar atrodo suprato ir ėmėsi tinkamos iniciatyvos 2014 spalį Žanas Klaudas Junkeris, sakydamas kalbą parlamente, labai ambicingai pristatė šį projektą netgi penkių pirmininkų pranešime, kuriame kalbama apie Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo proceso pabaigą, daug dėmesio skiriama socialiniams reikalams ir užimtumui. 14 metų rudenį buvo pristatytas tas trigubo A reitingas socialinės politikos srityje ir buvo minimi socialinės politikos iššūkiai bei užimtumo ir socialiniai tikslai, kurie yra įtraukti į strategiją Europą 2020. Viso tai yra gražiai skambantis žodžiai, turiu pripažinti komisijos sutinkamus nuopelnus, sprendžiant socialinės problemas Europoje, tačiau jų spręsti negalima pasitelkus paprastą vienodą metodiką. Tačiau kol kas komisija nepateikė jokių konkrečių duomenų apie tai, kokia pažanga pasiekta to trigubo A reitingo siekiant. Taigi diskusijos vyksta vienokios ar kitokios, tačiau iš tų nuotrupų informacinių, kuriuos iki šiol esu gavęs, aš negaliu daryti jokių konkrečių išvadų ir manau, kad e, kol kas mes neturime jokios informacijos apie tai, kokiu veiksmu bus įmamasi. Kol kas neaišku yra, koks yra tas trigubo A socialinio reitingo apibrėžimas Europoje. Taip pat e, mums trūksta konkrečių detalių susijusių su koncepcija, sudedamosiamis dalimis ir tikslais. E, trečias klausimas, kokia yra dabar naudojami bei nauji mechanizmai, rodikliai ir procedūros <clears throat> e, Europinio semestro kontekste siekiančių tikslų. Taip pat kyla klausimas, kaip tos priemonės bus pasitelkiamos ir naudojamos. Taip pat e, kokią komisiją yra numačiusi programą ir kokius terminus siekiant trigubo A socialinio reitingo. Taip pat kyla klausimas, kaip e, reikėtų dėkti geresnius socialinius standartus iš apačios į viršų. Tiek yra klausimų, kurių mums kyla, tačiau jų yra ir daugiau. Norim paklausti, kokiu reformu imsis komisija Europos ir nacionaliniu lygiu tam, kad būtų užtikrintas e, didesnis socialinis suderinamumas, taip pat kaip bus vertinama e, šioje srityje pasiekta pažanga. Galiausiai noriu paklausti, kaip komisija nori pasiekti, kad tas socialinis trigubo A, trigubos A reitingas būtų taikomas visai Europoje, o ne tik e, e, eurozonai ekonomikos ir pinigų sąjungos dalyviams tam, kad neatsirastų dviejų greičių Europa. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad mano manimo socialinė padėtis yra tas e, esminis klausimas, į kurį radus atsakymą mes galėsime sukurti bendrą, vieningą ir solidarę Europą. Todėl negalime laukti iki, to, iki tol, kol 2017 kovo bus parengta baltoja knyga, jau dabar reikia imtis aiškių ir e, greitų žingsnių siekiant sukurti stipresnį socialinę Europą. Ačiū Žodis komisijos nariai Taisin. Gerbėjim promoto nariai, Iš tiesų, nuo pirmos savo darbo dienos pagrindinės tikslas šios komisijos buvo sukurti tokią Europą, kuri būtų verta 3A socialinio reitingo. Ir aš nebejoju, kad tai yra plataus užmojo siekis ir netgi įsipareigojimas, kad ekonominis sąjungos stiprinimas eis iš vien su žmonių gyvenimo kokybės gerinimu. Tai yra Europos socialinio modelio esmė ir gyvybiškas komponentas, užtikrinantis socialinę ekonomiką. 3A socialinio reitingo ekonomika reikalauja sąžiningo ir subalansuoto požiūrio, kad būtų galima sukurti geros kokybės darbo vietas ir užtikrinti apsaugą visiems per visą gyvenimo ciklą. Komisija iškėlė teisingumą į pirmą vietą savo davotarkėje ir aš esu užtikrinta, kad tik užtikrinant kad socialinės koncentracijos būtų geriau integruotos visose ES politikos rytise. Tik tai tokiu būdu mes pasieksime socialinę Europą. Komisija jau ėmėsi konkrečių žingsnių, siekdama užtikrinti, kad Europa nusipelno 3A reitingo. Europinio semestro rėmuose mes E, pagiliname analizę, sustipriname socialinių partnerių vaidmenį europinių ir nacionalinių lygių. Mes atlikome socialinio poveikio vertinimą paraleliai su dėrybomis dėl naujos paramos programos Graikija. Pasiūlėme rekomendacijas valstybėms narėms kad reikėtų reintegruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką. Tai vasario mėnesį buvo padaryta. Mes pasiūlėme ir parlamentas bei taryba sparčiai pritarė, kad reikėtų pagerinti išankstinį finansavimą bedarbiams. Tai būtų iš ankstiniai mokėjimai apie 1 milijardą eurų reikėtų tam skirsti. Ir tai leidžia projektams pagal jaunimo įdarbinio iniciatyvą tiem projektams uh, būti gyvendintiems. Taip pat pasiūlėme prieinamumo teisės aktą, suteikti daugiau galimybių ir pasirinkimo variantų jaunimui. Taip pat mes vėl įkūrėme Europinę platformą kovai su nedeklaruotų darbu. Tai leistų kovoti su nedeklaruojamu darbu visoje Europos Sąjungoje, prisidėtų prie grėsnių darbo sąlygų visoje Europos Sąjungoje. Toliau euras reglamentas leis darbo ieškančiams asmenims išplėsti darbo paaišką kitose valstybėse narėse ir tai palengvins darbuotojų laisvą judėjimą. Taip pat mes šiandien patvirtiname pasiūlymą dėl darbuotojo komandiravimo direktyvos peržiūros, tai aptarėme anksčiau. Taip pat nemažai darbo yra numatyta ir 2016 metais. Mes numatome naują startą skadinti darbo ir gyvenimo subalansavimą, moterų ir darbų, ir vyrų mm, darbo subalansavimą. Pavasarį pradėsime naujus darbus ir taip pat atliksime išsamų įvertinimą e, darbo sąlygų gerinimo direktyvos ir tai padarysime iki vasaros pertraukos. Be šių konkrečių iniciatyvų šiandien pradėjome plačias konsultacijas dėl pirmo konkretaus e, pasiūlymo dėl socialinių teisių. Pirmininkas Junkeris šią iniciatyvą paskelbė praėjusiu metu e, rugsėjo mėnesį atsižvelgiama į nacionalinius parlamentus, į visus interesuotusius asmenys, taip pat ir Europos parlamentą. Ir aš jūs raginu, visus jūs raginu dalyvauti šiuose diskusijose ir pateikti Europos parlamento poziciją. Mes raginame socialinius partnerius, europinių lygių, nacionalinių lygių, taip pat kviečiame pilietinę visuomenę dalyvauti šiuose diskusijose. Per socialinių teisių ramsti mes tenksimės užtikrinti, kad socialinis modelis pasiektų sėkmės. ES yra didžiausia ekonominė struktūra pasaulyje ir piliečiai, Europos piliečiai džiaugiasi aukštų pragyvenimo lygių. Europos vertybės materializavosi per įvairias socialinių, tei, įvairių socialinių teisių rinkinius. Tai akivaizdu tiek nacionaliniu lygiu, tiek europiniu lygiu, taip pat tai yra susiję ir su pagrindinėmis teisėmis. Mes taip pat turime tikrinti, ar europininis socialinis e, modelis atitinka iškeltus tikslus. Turime kovoti su iššūkiais ir turime taip pat ir įveikti krizės padarinius. Ir turime pasitikrinti, ar mūsų tikslai atitinka realybę. Turime pasitikrinti, ar ES politinės, politi, politikos kryptis atitinka ateities tikslus, ar atitinka 21 amžiaus reikalavimus. Tai yra svarbus klausimai, jie ypač svarbus eurozonai, nes mes žinome, kad kuo daugiau bus konvergencijos, tuo daugiau tai turės naudos socialinėje ir darbo rinkoje. Tai užtikrins didesnį atsparumą ir stabilumą, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungą. Socialinės teisės visų pirma yra labai svarbios. Žinoma, ne tik eurozonos šalis Kitos valstybės narės taip pat gali prie to prisijungti, jeigu to norės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, esu įsitikinusi, kad šis pasitikrinimas yra geras kelias judant prie 3A socialinio reitingo. Turime kurti iniciatyvas, kurios atsižvelgtų į žmonių susirūpinimą, kad būtų įvertintas poveikis vietoje turime inicijuoti e, bendrus pamastymus, kaip mes norime toliau kurti Europos socialinį modelį 21 amžiuje, kad jis ir toliau būtų palankus žmonėms, kad būtų galima skatinti ekonomikos augimą ir sukurti galimės visiems. Visus raginu dalyvauti šiuose diskusijose, tikrai jūs turite ką pasakyti ir aš laukiu tų diskusijų tesinio. Ačiū pirmininkė. Ulkaza, un minut și 30 de secunde. Ponas Kaza. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą. E, ji prisidės prie mūsų piliečių gerbuvio. Tačiau manau, kad pati koncepcija galėtų būti dar labiau patobulita. ES sutartis E, numato, kad ES gali padėti valstybėms narėms tokiuose srityse kaip e, darbuotojų apsauga, socialinė gerovė, socialinė apsauga. Tačiau siekiant sėkmės šiuose srityse reikia glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir regionais. Taip pat reikėtų aiškiai apsibriežti siekiamus tikslus. Džiugu, kad Europos sanglaudos politika yra labai svarbi vienodam ir nuosekliam augimui, taip pat ir socialiniai sanglaudai. Laikausi nuomonės, kad socialiniai aspektai turėtų būti integruoti. Mes negalime kalbė, e, kartoti praeitie padarytų klaidų. Klaidos atsirado dėl mūsų išgyventos e, krizės e, apsaugoti piliečius yra pagrindinė mūsų pareiga, todėl aš kreipiuosi e, į komisiją valstybės narės, kad jos parengtų socialinius rodiklius ir juos įtrauktų į socialinę darbo tvarkę. Socialiniai rodikliai turėtų būti naudojami kaip mechanizmai, kad būtų galima imtis laikų ir tinkamų veiksmų. Ačiū. Pone Steinbrück, pusantros minutės. Dėkoju po komisijos pirmininko pono Junkerio pasisakymų, po jūsų pasisakymų, ponė Taisen, mūsų lūkesčiai buvo labai dideli. Mes kartelę iškėlėm labai aukštai, o tuo tarpu jūsų atsakymas buvo netoks entuziastingas. Pirmininkų komentarai, šiek tiek biudžeto dalykų ir komunikatas buvo paskelbtas dėl kovos su ilgalaikiu nedarbu. Na, visai neblogos iniciatyvos, pirmosios iniciatyvos, tačiau uh, E, klausant tų pareiškimų, kuriuos esate padarę, mes suprantame, kad iš tikrųjų to trigubo A, 3A socialinio e, reitingo pasiekti bus labai labai sunku. E, socialinis ramštis yra ypatingos svarbos ką jis turėtų reikšti e, darbuotojams ES. Šalis narės susiduria su nesažininga konkurencija, su socialiniu dempingu. Europos komisija turi imtis iniciatyvų kovojant su e, darbu be garantijų, su skurdu, su jo išnaikinimu, būtina, būtina pagalba dirbantiems ir skurstantiems žmonėms. Būtina taip pat užtikrinti minimalų darbo užmokestį ir sustiprinti socialinius partnerius um, reikėtų rimčiau negu iki šiol žiūrėti į socialinį dialogą. Lygiai taip pat ir kalbant apie garantijas vaikams. Tai štai, kas padėtų kovoti su socialiniam problemam, štai kas padėtų įgyti 3A socialinį reitingą. Už vienodą darbą turi būti mokomas tas pats darbų užmokestis. Darbuotojų komandiravimo direktyvo irgi į tai neatsižvelgiama. Socialinių sistemų koordinavimo taip pat nenumatyta. Štai rezultatas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Ponas Gerik pasisakys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, tas 3A socialinis reitingas e, būtų puikia mintis. Vertinimo idėja turėtų rūpėti valstybėms, kur daugiausia problemų tebe lieka. 3A socialinis reitingas yra svarbus, taip pat sitarnautų mūsų rinkai, nes socialinio elemento pamiršti uh, Nevalia. E, Vokietijoje veikia socialinė rinkos ekonomika. Ji galėtų būti pavyzdys visą Europą, be abejo. Būtina, kad tas 3A socialinio reitingo šūkis turėtų tam tikrą turinį. Tai yra ta tema, kurią turėtume diskutuoti labai, tru, labai rimtai. Kaip galėtume sulaukti trijų socialinių reitingo? Reikėtų kelt klausimą, ką turime daryti, kas Europoje turi keistis. Esu atviras šiai diskusijai ir norėčiau, kad būtų nuveikta daugiau, kad e, būtų nuveikta ir kad daugiau subjektų būtų įtraukta į tą diskusiją. Vokietijoje, pavyzdžiui, vaikams užtikrinama lygybė, bet darbio vaikas gyvena taip pat gerai kaip ir kiti vaikai. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė, dvi minutės ponui Kalvi Šombu. E, e, Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju taip pat ir gerbiamai komisijos nariai. Labas vakaras visiems. Kai komisija naudoja tam tikrus terminus, ji turėtų tai daryti atsakingai ir rimtai pasižiūrėti tai, ką sako. Taigi, Komisija turėjo, ko gero, aiškiai pasakyti, kągi reiškia tas trigubas A, o ne vien tik tai paskelbti, kad bus toks dalykas. Manau, kad reikia tai išaiškinti, ar ne? Tai geriausia būtų padaryti. Kokį jūs dabar siekiate? Mes visi dabar ko gero siekiame sukurti socialinę Europą. Taip ar ne? Tikriausiai visi siekiame ginti, apginti Europos Sąjungą. Ir tikiuosi, kad e, nebandysite dabar trigubo A per porą mėnesių įgyvendinti, e, kažkokios tai neiškė, neiškios dinamikos siekti ir apskritai su kažkokiamis neiškiomis reitingus teikiančiamis agentūromis dirbti. E, Na, kad ir kaip ten bebūtų, aš tikiuosi, kad jūs turite prioritetų, prioritetų, kuriais būtų siekiame geresnės socialinės Europos ateityje. Ir būtent to aš iš jūsų tikiuosi. Dabar užimtumas. Tai yra labai svarbu. Visiškas užimtumas. Būtent tai būtų trigubas A. Socialinė politika. Puiku. Tačiau dabar reikia kalbėti apie skurdą, apie pagalbą e, skurstantiems, apie Erasmus plus studentų mainų programą. Būtent tai reikia daryti. Nes apsaugoti darbuotojus nereiškia protekcionizmo. Be to, kaipgi su jūsų patikimumu bus, kai jūs ginsite savo tą trigubą A socialinę Europą ir kai dabar turite pono Tusko dokumentą, kai dabar Jungtinė karalystė savo poziciją teikia, kai yra apskritai e, kvesionuomi pagrindiniai principai Europos Sąjungos. Ačiū dabar žodis poniai Zimmer. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Be jokios abejonės Vokietijoje, kaip ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse, pastaraisiais metais ekonominiai pokyčiai buvo teigiami, tačiau skurdo lygis visiškai nepakito. Ir štai neseniai pateiktos ataskaitos rodo, kad nėra aiškaus ryšio tarp ekonominės plėtros ir socialinės darbuotojų situacijos. Būtent todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką kad kągi mums reikėtų dabar konkrečiai padaryti, koks būtų pagrindinis, pagrindinis mūsų uždavinys tam, kad 120 milijonų e, žmonių dabar gyvenančių skurde nebeskurs, reikia jiems e, suteikti galimybių. Reikia aiškaus komunikato, kuriame būtų plačiau e, visos rytis apimamos. Taip pat reikia, reikalingi konkretus aiškus kriterijai, kokybiniai, e, pamatuojami bei kiekybiniai kriterijai tam, kad skurtas būtų pamatuotas. Ir kamgi dabar kalbėti apie užimtumą, jeigu nekalbama apie minimalų užmokestį, kurio pagalba būtų kovojama su skurdu nepakanka vien tik tai pensijos ar užimtum, užimtumą tiesiog užtikrinti, nepakanka už, užbandyti užtikrinti e, pusasvaros tarp lankstumo ir saugumo, nes būtent dėl to lankstaus saugumo Vokietijoje per pastaruosius metus skurdas e, e kilo ir darbuotojų neužtik, e, darbo vietų neužtikrintumas didėjo. Gerbiame komisijos narę, nebekalbėkite apie minimales teisės, kalbėkite apie pagrindinės teisės ir apskritai kartokite šią žinę, nes kiekvienas ES pilietis turi teisę į orų gyvenimą, į neskurs, e, gyvenimą neskurstant. Pirmininkė, norėčiau paprašyti visų kalbėtojų e, neviršyti savo laiką, laiko. Na, o dabar 2,5 minutės polimantas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Turiu pripažinti, kad kai buvo iškelta mintis dėl 3A socialinio reitingo, mes galvojame, kad kalba eis apie socialinę Europą. Ir kad bus galima pasikliauti tuo darbu, kuris buvo atliktas jau anksčiau ir susijęs su BVP. Kaip ir sakė kiti, socialinė Europa E, per pastarosius metus e, išgyveno ne vieną išpolį. Europos parlamentas aiškiai pasisakė šiuo klausimu ir mes e, suprantame, kad jeigu pernelyg karpysi augalą, jis tiesiog numirs ir neauks. Laikausi nuomonės, kad kalbant apie socialinę Europą, pasisakyti galėtų daugelis. Ir pavyzdžiui, tie žmonės, kurie gyvena skurde ir tie, kurie, sakykime, kurie gali pasisakyti, kaip būtų galima mažinti atotrukį e, darbo rinkoje. Nes ten tikrai yra ne vienas iššūkis. Esu įsitikinusi, kad valstybės narės konstruktyviai elgsis, nors aš esu iš Junktinės karalystės, tad tai nėra savame suprantamas dalykas. Uh, Dėl įgyvendinimo dalykų ir ateities teisės aktų. Kai kurie sako, kad jeigu mes pažvelgsime į Europą ir mm, kokios direktyvos turėtų būti gyvendintos, e, matysime, kad čia yra mm, problemų, nebent mes nenorime siekti to vieno greičio Europos. Pone Agėja, E, komisarė, e, dėja aš negaliu su jumis sutikti. Aš buvau įsitikinusi, kad e, kalba eina apie dalykus, kurie nėra konkretūs, kurie nebus įgyvendinti. Jūs kalbate apie 3A socialinį reitingą. Ne va to dalyko reikia ES, kuri badauja, kuri E, sumenko ir kur e, padidėjo absoliutaus skurdo lygis. Tai yra situacija, kurioje gyvena milijonai žmonės, milijonai žmonių. Todėl mes dabar negalime kalbėti apie tą 3A socialinį reitingą, reikia kalbėti apie realias problemas, su kuriamis susiduria skurdžios šeimos. Jūs sakote, kad yra konkrečių pasiūlymų taip Paskutinis pasiūlymas yra štai, koks komisija paprašė, kad būtų modifikuotas 2016 metų biudžetas e, Belgijoje, Portugalijoje, Italijoje ir kitose šalise, todėl, kad yra nukrypta nuo uh, E, užsibrieštų taikin, ta, e, taupimo priemonę. Taigi e, jūs reikalaujate, kad būtų įgyvendintos papildomos struktūrinės formos ir tai tikrai nėra tos priemonės, kurios leistų išgyventi milijonum žmonių, kurie dabar badauja. Dėkoju. Minutes, Dėkoju, ponas Mechtan, pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė Cimer tvirtinti socialinį ramstį ir kartu ekonominį tapo nauja tokia e, gražia pasaka Europos Sąjunga. Apie tą kalbėjo ponas Junkeris. Piliečiai tampa vis labiau euroskeptiški, nepaisant tų kalbų. Situacija pasikeitė 180 laipsnių. Siūloma stiprinti valstybės, remiantis dviem uh, ašimis, pirmiausia, užtikrinti geresnę socialinę apsaugą valstybėse narėse, bandant tuo pat metu nustatyti bendrus tikslus siekiant socialinės konvergencijos visoje eurozonoje. Jeigu šis pretekstas pridėti dar ir socialinę konotaciją e, prie, social, e, prie semestro Europos e, yra laikomas panacėja, tai būtų labai keista. Prioritetas yra euro zonų sau, išsaugojimas. Europos Sąjungoje tuo tarpu socialiniai reikalai bus dviejų greičių. Socialiniai standartai rizikuoja nukentėti darbo rinkoje. Socialinių normų konvergencija bus sunkiai pasiekiamas dalykas ir sunkiai kombinuojamas su e, tikslais kurti konkurencingesnę darbo aplinką. E, taip pat reikia nepamiršti ir nuo 2007 metų taikomų biudžeto taupimo priemonių, nes visa tai sukuria sąlygas tiesiog e, pandemijai skurdo. Dėkoju. Ačiū. Ponas Arianopulos, pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Kalbame apie 3A socialinį reitingą. E, tas reitingas naudojamas bankams ar investicijoms vertinti, tačiau kai kalbam apie socialinį 3A reitingą, tai tuomet e, turbūt pirmiausiai galva ateina Europos semestro klausimas, kad ir kaip bebūtų gaila, Europos komisija stengiasi provokuoti, stengiamasi pasiūlyti kažką pigaus, e, nenorima demokratinės kontrolės net jeigu tą kontrolę vykdytų tokia institucija kaip mūsiškė. Pavyzdžiui, Graikijoje net neleidžiama pasirašti kolektyvinių sutarčių. Tuo pat metu yra tokių programų socialinio fondo e, srityje, kur darbuotojams nemokama. Eurės sistema padeda tik tarpininkams, prastiems tarpininkams ketvertas, tas kvartetas, vadinamasis ir Graikijos vyriausybė e, atspindi tokį įvaizdį Europos komisijos, kuri yra neva populiaresnė negu tarptautinis valiutos fondas, tačiau iš esmės dėl to situacija nesikeičia. Europos komisija kartu su kitais e, greuna socialinės teisės Graikijoje. Begėdiškai naudojamasi ir pabėgėliais, ir imigrantais greuti socialiniams teisėms. Nesakoma, turėsime pigios darbo jėgos. Manau, kad netinka tokia logika. Mums ponė Moran Šartie. Madame la commissaire. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, 2014 metais, kai komisijos pirmininkas čia parlamente e, mums e, pristatė ketinimą e, socialinę Europą sukurti ir 3A socialinių reitingą e, nu, padaryti, pasiekti tiksliau, e, tai mums suteikė didžiulės vilties tiek čia, mums, tiek visiems piliečiams. Na, o jūsų e, kelio gairių planas, ką tik tai pristatytas, rodo, kiek jūs kiekvieną dieną dirbate šiam tikslui pasiekti. Skaičiai šiek tiek gerėja, tačiau 9 procentai vis dar yra vidutinis nedarbas Europos Sąjungoje. Šis skaičius yra didesnis nei JAV. Jaunimo nedarbas 20 procentų. Tai labai neramina. Kai kuriuose šalise netgi didesnis e, tas procentas yra. Na, o 25 procentai mūsų piliečių e, rizikuoja atsidurti skurde. Matome, kad socialinė e, Europa pirmiausia bus pasiekta e, social, social, profesinė įtraukti pasiekus. E, socialinės įtraukties, socialinės Europos. E, didžiausias pagrindas yra Europos socialinis fondas, Europos garantijų programa. Ir tikiuosi, kad visos, visų šių priemonių, kurias pristatėte dėka, pavyks e, palaikyti e, šias programas ir mobilizuoti valstybės narės, nes būtent jas reikia įtraukti šią proces, į šį procesą, e, kad būtų socialinė Europa sukurta. Socialinė Europa yra užimtumo ir socialinės apsaugos Europa, apsaugant visus piliečius. Taigi dėkuoju, kad dirbate šio tikslo labui. Ačiū. Dabar žodis poniai Ulfskog, pusantros minutės. Ačiū. Dėkoju, ponia komisarė, ir ačiū visai Europos komisijai už šią iniciatyvą. Be abejo, reikės labai daug dirbti, kad būtų pasiekta ta 3A socialinio reitingo Europa. E, reikės išpildyti tam tikrą eilę sąlygų, kad to pasiektume. Tuo tarpu sudarėme su migrantų krize, tuo tarpu matome, kad turime dar kovoti su ekonominė ir socialinė krize ir negalime sakyti, kad iš tos ekonominės krizės jau išėjome. Dar iš tikrųjų turėtume daryti viską, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Žmonės, e, jeigu neįsitrauks į šių problemų sprendimą, politikai vieni jų neišspręs. Europos parlamentas parengė įdomų pranešimą, kur uh, pasakojama apie tai, kas nutiko šalyse, kur krizę tvarkė trejetas ir kur nebuvo atsižvelgima į kolektyvinius susitarimus. Tos šalių situacija yra pati blogiausia, tu tarpu kitos šalis, kur buvo pasitelkti socialiniai partneriai, kur vyko socialinė diskusija, e, tvarkės visai kitaip, o pirmosiuose tose, kur tvarkėsi kvartetas, buvo nutraukta ta socialinė grandinė. Taigi turime dirbti kartu su socialiniais partneriais, profesinėmis sąjungomis, kad būtų atkurta normali, nu, kad atkurta normali aplinka. Ačiū. Pone Lopė Fontanier, prašau. Senora komisarija. Han transcurrido bastantes meses desde que el presidente Juncker nos habló por primera Dėkoju. Daugelį metų pirmininkas Junkeris ir kiti mūsų ilgai kalbėjo apie e, 3A socialinį reitingą. E, Dauguma deputatų, man atrodo, ne visai suprato, ką reikės daryti, kad būtų tas reitingas pasiektas. Man atrodo, kad svarbiausia yra apibriežti labai aiškiai savokas. ES piliečiai susidūrė su tuo, kad teko labai daug ką paukoti dėl ekonominės ir finansų krizės. Ekonominės situacijos gerėjimas, ekonominis augimas ateityje turėtų pasitarnauti visuomeniai ir pirmiausia tiems, kurie labiausiai nuo krizės nukentėjo. Tai reikštų, kad 3A socialinis reitingas yra pasiektas, tai reiškia, kad yra daugiau socialinės konvergencijos, daugiau žimtumo šalyse. Ir visa ta mintis yra labai graži. Pirmą kartą Europos semestre minimi socialiniai rodikliai Visą tai rodo, kad jautriau vertinami socialiniai aspektai. Tačiau, kad pasiektume šio e, reitingo, reikia specifinių rodiklių, kurie leidžia įvertinti pasiektą pažangą. Ir kurie leidžia dar, tai yra svarbiau, orientuoti atitinkamą linkmę ES politikas. Taigi mes dar toli esame nuo ES strategijos 2020 tikslų. Ačiū poniai Taisen už paaiškinimus ir kom komentarų šiandien. Tikimės, kad jūsų iniciatyvos sulauks sėkmės. Ačiū. Dėkoju. Minutė. Poniai Jungelius, prašau. Dėkoju. Tris klausimus norėčiau Jums užduoti. Pirmiausia, dėl Europos darbo rinkos. Kaip dabar su ta darbo rinka, jeigu reikia dviejų dirbančių žmonių tam, kad šeimos sąskaitas būtų apmokėtas? Kaip yra su jaunimo nedarbu Ispanijoje ir kaip su tais 95 eurais per e, mėnesį, kurie yra uždirbami drabužių fabrikuose Europose, Europoje? Taigi socialinio ramščio vaidmuo yra užtikrinti, kad darbo rinka būtų atitiktų mūsų ambicijas ir tikslus. Na ir be to ne visada juk mes, mums 21 metai, ne, vis, ne visada mes puikios veikatos, reikia kalbėti ir apie neligybę bei apie e, skurstančius darbuotojus, reikia įgyvendinti kolektyvinius susitarimus, jų laikytis reikia taipogi. Taigi, kitaip tariant, gerbiamą komisijos narę, nesišvaistykite žodžiais, o kaip įmanoma greičiau gyvenkite. Tai ačiū dabar žodis pusantros minutės ponui Sogor. Ačiū, aš visiškai sutinku su e, tuo, ką sako uh, E, komisija, kad makroekonominės politikas turi papildyti ir socialinės e, politikos. Taip pat e, sutinku, kad reikia atsižvelgti į socialinius užimtumo dalykus. Tačiau pone Tyson sako, ekonominis augimas ir socialinė pažanga yra tarpusavė susiję dalykai. Kalbant apie 3A socialinį reitingą, kaip jis yra apibrėžiamas, aš tikrai pasisakau už stiprią ekonominę prasme Europą Tačiau tuo pat metu laikausi nuomonės, kad e, siekiant šio tikslo mes turėtumėm vengti pernelyg didelio reglamentavimo. Ir kai yra tvirtinami nauji teisės aktai, turi būti atsižvelgta į skirtingų valstybių situaciją, į tai, kad reikia apsaugoti e, laisvės, kurias suteikia laisva rinka piliečiams ir taip pat turėtumėm užtikrinti ir mūsų konkurencingumą. Ačiū, pusantros minutės, ponas Pirinski. Ačiū, pirmininkė. Gerbime komisarę, kolegos. Reikėtų prisiminti, ką sakė ponas Junkeris 2014 m. spalio mėnesį. Cituoju, aš noriu, kad Europa turėtų siekti 3A e, socialinio reitingo. Taip pat kaip yra siekiamas tas 3A reitingas ekonominėme bei finansų sektoriuje. Pone Tyson, ar Jūs manote, kad komisija per pastaruosius metus atsidavusi siekia e, socialinių problemų sprendimo kaip e, finansinių problemų sprendimo prisimenu jūsų kalbą e, pereitą birželį Luksemburgė. Buvo kalbama apie tai, ar yra nauja pradžia socialiniai Europai ir jūs sakėte, kad taip. Aš laikausi nuomonės, kad dėje atsakymas turėtų būti neigiamas dėl paprasčiausios priežasties. Kalbant apie europinį semestrą, pagrindinis ten elementas yra taupimo priemonės. Tai yra e, spaudimas, kad būtų daromos struktūrinės ir biudžeto reformos. Tuo tarpu socialiniai aspektai e, atsiduria antrame plane. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Rolon. Pusantros minutės. Gerbėme komisijos narę. Kai komisijos pirmininkas pristatė savo ambicijas pasiekti 3A socialinio reitingo Europos Sąjungai, jis pasiuntė labai aiškę žinę. Mes turime tiek pat svarbos suteikti socialiniams e, tikslams, kiek ir ekonominiams tikslams. Tai yra rinkos ekonomikos, socialiai reguliuojamos rinkos ekonomikos pagrindas. 3A socialinis reitingas e, yra E, ambicijos, tačiau reikia dabar turinio toms ambicijoms, kokie parametrai, kokie e, rodikliai bus naudojami tam, kad būtų įvertintos, įgyvendintos politikos kryptis. E, komisija, manau, galėtų pasiremti dabar egzistuojančiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, socialinio reitingo um, organizacijomis Veris Prancūzijoje ir Eris Junktinėje karalystėje. Tačiau to, tačiau reikia taipogi ir socialinių, e, socialiai gerų rezultatų siekiančių teisės aktų. E, tam reikia agentūrų kontroliuojančių, reikia informuoti taipogi žmonės. Ir šis tikslas yra esminis ES ir esminis tam, kad Europos piliečiai galiausiai vėl e, palaikytų ES. Ačiū, dabar minutai žodis poniai Žantyjai. politika turėtų teikti um, aiškius atsakymus dėl socialinių dalykų. Uh, kalbu apie uh, gyvenimo kokybę uh, moterų, pensininkų, bedarbių. Uh, komisija turėtų uh, pateikti atsakymus į problemas artimiausių laikų, nes e, dauguma e, piliečių nusivylę ES lik tai, kas būtų sakoma, būtų tik tai propaganda. E, kalbant apie pačius pažeidžiamiausius asmenys, manau, kad reikia imtis veiksmų nedelsiant. Taip pat reikia Mm, užkirsti kelią naujų skurdžiai gyvenančių asmenų atsiradimui. Būtent e, tiems žmonėms mes turime padėti. Dėkoju. Minutes, Ačiū dabar žodis poniai Sander. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, 2014 metais pirmininkas Junkeris sakėsi norys 3A socialinio reitingo Europai. Šis pareiškimas sukėlė diskusiją ir aš manau, kad praėjus daugiau negu metams nuo tada mes vis daugiau pritarėm tą tai idėją, kad reikia socialinį veidą suteikti ES. E, dabar e, tebe lieka atviras klausimas, o ką mes vadiname tuo Europos socialiniu veidu. E, Mano supratimu, geriausia socialinė apsauga žmonėms yra turėti darbą. Darbą, kur galima dirbti oriai, kur galima uždirbti. Tai e, numato du dalykus. Pirmiausia, piliečiai mūsų turi turėti reikiamas priemonės tam, kad patektų be problemų į darbo rinką. Jie turi turėti profesinę kompetenciją, kalbėti keletų kalbų, jie turi turėti galimybę judumui. E, Tai taip pat reiškia, kad reikia lygiai tokias pat galimybės sudaryti visiems, be jokios nesažininkos konkurencijos, nei lenktyniaujant, kas pat pasiūlys prastesnius socialinius standartus. Mūsų įmonėms reikia sudaryti galimybės vienodas, nesvarbu, ar jos būtų dirbančios pramonės, žemės ūkio ar paslaugų srityje, Turi būti sudarytos tokios teisinės taisyklės, kad įmonės inovuotų ir būtų linkusios investuoti. Už 3A socialinio reitingo, už to šūkio turi būti konkretus turinys, tai turi padėti Europai e, pagerinti savo reputaciją po tos krizės, kuris supurtė visą Europą ir po kurios mūsų daugelis piliečių atsidūrė didelėme skurde. Europa turi susitaikyti su įmonėmis ir darbuotojais. Taip, tai ir yra socialinė konvergencija. Ačiū, ponas Balas. Pusantros minutės, prašau. Ačiū komisijos narė. Rodikliai reikalingi tiek ekonominėje, tiek socialinėje srityje tam, galėt, kad galėtume įvertinti rezultatus. Tačiau norėčiau dabar su jumis kai kuo pasidalinti tam tikromis mintimis. Kai e, vidaus rinka yra laisva, kai darbuotojai juda kaip įmanoma laisviau ir nėra socialinės konvergencijos, tai mes keliame grėsmę tokiamis priemonėmis vidaus rinkai. E, dar blogiau yra tai, kad jeigu nėra socialinės konvergencijos proceso, tai tada, ko gero, grėsmė kils Europos Sąjungai, nes eurofobai, nacionalistai e, dar daugiau galios įgys negu kad šiandien. Na, o tam reikalingas yra metodas, koks jis būtų. Jūs turite siūlyti, teikti pasiūlymus net jeigu ir iš pradžių mažumos poziciją atstovausite, net jeigu iš pradžių taryba jūsų neklausys. Nesvarbu, parlamentas jūs rems, mes dirbsime su jumis. Na ir galiausiai reikia pradėti nuo prioritetų. Jeigu mes e, negalime 28 valstybių narių traukti šį procesą, tai pradėkime bent nuo eurozonos ir paskui tą eurozoną įtrauks ir kitas šal, valstybės narės. Taigi e, socialinis reitingas, trijų socialinis reitingas turi būti, neturi likti tuščiai žodžiais, o tapti metodu. Ačiū, dabar pusantros minutės poniai Tom žodis. Dėkuoju pirmininkė. Labai svarbu yra nepamiršti, kad socialiniai reikalai yra labai svarbus klausimas mūsų darbo tvarkėje. Būtent todėl 3OA e, socialinis reitingas, e, šis pasiūlymas e, apima viską, visą tai, kas mums svarbu, tai yra švietimą, užimtumą ir geresnį socialinių sistemų koordinavimą. Man atrodo, kad labai svarbu yra palaikyti Europos socialinių teisių ramstį. Europos, tiksliau, Europa visada buvo ir bus socialinių teisių modelis. Ir ta pirmenybė pasaulyje turėtų būti išlaikyta. Tačiau tam, kad tai būtų, turime tobulinti, tobulinti sistemą ir turime e, dar tobulesnę sistemą padaryti. Ir aš esu įsitikinusi, kad socialinių teisų ramstis prie to prisidės. Tačiau į daug dar klausimų yra ir neatsakyta. Pavyzdžiui, kaip veiks 3A socialinio reitingo sistema. Būtent e, todėl e, norėčiau prisidėti prie komisijai užduotų klausimų. Gerbiamą komisijos narę, nekantrai laukiu jūsų atsakymų. Ačiū. Dabar žodis vienai minutai ponui Zanonato. Ačiū pirmininkė. Šios diskusijos yra labai svarbios, e, siekiant įsiaiškinti, e, kad e, mes atmesime bet kokią mintį sulyginti ES tik tai ekonomin, su ekonominė sąjunga ignoruojant socialinius aspektus. Mes pasisakome už tai, kad būtų parengti socialiniai e, rodikliai, socialiniai pažangai vertinti, taip pat, kad būtų vedamas ir socialinis e, dialogas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės vertybės bet kuriuo atveju būtų viršesnės ekonominių e, taip pat reikėtų pagerinti darbuotojų darbo sąlygas nepriklausomai nuo to, kur jie gyventų. Ir Labai svarbu, kad būtų numatytas nu, minimalus atlygis ES lygmeniu. E, dėl jo e, turėtų būti pasiektas susitarimas su profsąjungomis. Laikausi nuomonės, kad komisija turėtų kuo greičiau spręsti e, skaitmeninės rinkos poveikį socialiniams aspektams. Ačiū. Dabar žodis poniai Levriju. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone Marijana Tasin, gerbiami kolegos, kai 2014 spalį ponas Junkeris kalbėjo apie 3A socialinį reitingą, jis kalbėjo apie naują socialinę dinamiką ir jis tikėjosi tos to aukštesnio standartų bendrų vardiklių gyvendinimo. Europa, socialinė Europa neturi likti utopija. Be abejo, Mes galbūt negalime visi turėti identiško darbo kodekso 28 valstybėse narėse, bet turėkime bendrus kriterijus darbuotojams ir jų darbo sąlygoms. Tai galėtų padėti kovoti su socialiniu dempingu, tai galėtų padėti e, užpildyti mūsų direktyvų spragas. Pone komisarė, aš žinau, kad jūs labai efektyviai dirbote prie darbuotojų komandiravimo direktyvos. E, aš Manau, kad jūs tikrai sugebėsite kai esamas spragas užpildyti, kad situacija keistusi, kad žengtume socialinės Europos link, mes turime žengti toliau negu numatyta Europos semestre. Turime atkurti Europos socialinį dialogą tokį, kokio jo norėjo Žaki Dolio, buvęs Europos komisijos pirmininkas. E, mano šalyje, Prancūzijoje, darbuotojų teisės ir socialinės teisės nėra tušti žodžiai tačiau nepradėkime elgtis ES lygmenių kaip Prancūzijoje, kai priimama daug taisyklių, kartais jos yra per sunkios įmonėms e, taikyti. Tu tiesiog išdėstykime svarbiausius esminius įgyvendinamus dalykus vienoje vietoje ir juos taikykime. Ačiū. Dėkoju. Kolega Gutierės Prieto. Prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė. Ponas Junkeris prieš metus kalbėjo čia apie 3A socialinį reitingą. Kodėl? Ogi todėl, kad reikėjo piliečiams pasiūlyti tam tikrus dalykus, kurių trūko galbūt ankstesnės komisijos darbe, socialinės rytėje ypatingai. Uh, E, bus siekiama parodyti, kad atėjo kitas laikas, kad dabar piliečiai bus Europos e, politikos šerdis. Na, praėjo metai ir matome, kad visa tai tai tik garsiai skambantis tuščias puodas. E, rezultatų taip ir nepasiekta. Pirmiausia, reikia numatyti minimales taisyklės ir minimalius darbo užmokesčius. Taip pat bedar, bedarbio išmokas įdėkti, nustatytis ES lygmenių ir taip pat numatyti priemonės kovai su socialinė atskirtimi. Tai štai Tokie žingsniai turėtų būti žengti, jeigu norėtume pasiekti 3A socialinį reitingą ar pasiūlyti Europos modelį visiems ES piliečiams, kad visiems pasirodytų priimtinas. Dėkoju. Pusantros minutės, kolegi Šojdrova, prašau. Děkuji. Vážená paní komisařko, já jsem si se zájmem vyslechla. Dėkoju pirmininkė komisarė. Aš išklausiau tai, ką jūs sakėte, ką reiškia 3A socialinis reitingas. Kaip suprantu, jūs kalbate apie aukštesnius socialinius standartus Europos Sąjungoje. Tuo pat metu taikant e, tam tikras politikas, kurias jūs įvardinote. Aš pritariu tam, ką jūs sakote apie profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimą. E, šiandieną daug jaunų e, šeimų e, turi daug dėmesio skirti vaikams, o vaikai yra mūsų ES ateitis. Taigi norėčiau užduoti klausimą, kaip mes turėtumėm padėti tokiems tėvams. Kai kurie kolegos sako, kad reikia geriau saugoti darbuotojus, komandiruoti mūsų darbuotojus, o aš norėčiau jums priminti, kad e, mums reikalingi ir darbuotojai, ir konkurencingos įmonės. Tačiau tam tikslui reikalinga aiški ir mm, teisinė prasme nuspėjama aplinka. Jeigu e, ketinsime peržiūrėti e, komandiruojamų darbuotojų direktyvą, tai e, darant tai neturėtumėm pakengti konkurencingumui. Ponas Simonas. Ačiū pirmininkė. Komisijos komunikatas dėl socialinio ramščio kalba apie tai, kad e, yra tai pagrindinis e, dokumentas, e, kuriuo reikia vadovautis, tačiau jis tikrai nebus gyvenintas visose 28 valstybėse. Ten yra tikrai gerų, svarbių principų, tačiau jie nepasieks e, ES piliečių. Komisarė, jūs tikrai atlikote labai didžiulį darbą kartu su Junkeriu, tačiau nežinau, ar jūsų darbai pas, pasieks Junktinę karalystę. E, galbūt tai, ką jūs siūlote, tiks Lenkijoje ar kitose šalyse. Vis dėlto, jeigu šis klausimas yra labai svarbus, jis turėtų būti įgyvendintas visur. Antraip, na, galbūt dėl taikomų priemonių bus patenkinti socialistai, tačiau situacija realiai nepasikeis. Tad gal geriau tokiu atveju e, nešvaistykime mūsų energijos. Tačiau jeigu kalbame apie tikrai e, svarbius dalykus, kalbėkime ir apie kokybiškas darbo vietas. Mano e, E, rinkiminė kampanijoje yra labai daug žmonių, su kuriais yra sudaryta sutartys be garantijų ir jeigu jūs tikrai norite spręsti klausimus, turėkite tai omeny. Ačiū, ponas Vandenkenderlare. E gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš esu jaunas parlamento narys, EPP koordinatorius, todėl norėjau pasisakyti apie jaunimą. Mano kartai bendra vieninga rinka ir jos privalumai yra savaime suprantamas dalykas. Tačiau mes esame susipažinę ir su finansinė bei pinigų krize. Mes esame tos e, krizės kaip ir paveldėtai. Be to, e, mano kartai tos žinia būtų labai aiški. Europos identitetas ne ekonomikos yra apibrėžiamas, o socialinės širdies. Taigi reikia motivuoti, reikia skatinti jaunimą. Na ir tam reikia daug pastangų sudė, įdėti. E, vienas jaunuolis iš penkių yra be darbo šiuo metu, o tai yra didžiulis skandalas. E, iniciatyva jaunimo užimtumui skatinti susilaukė tam tikros sėkmės, taip Tačiau, ko gero, viena kraždutė dar nereiškia pavasario. Ir štai, tarkime, naujų gebėjimų darbo tvarkė turėtų būti labai nuodugniai peržiūrėta. Berots, be, be, be to ir numbilumas turi būti peržiūrėtas. Socialinė Europa reikalinga tokia, kur visi piliečiai turėtų vienodas teisės. Mes nenorime būti ta paukota karta. Mes manome, kad e, daugiausia dėmesio reikia kreipti socialiniai sričiai ir e, mūsų, mums visiems tai priklauso daryti. Dėkoju. Dabar turime septynis kalbėtojus pagal spontaniškų pasisakymų e, ratą. Vieną minutę poniai Danutai Žatkoječkai. Ačiū pirmininkė, pono ir ponios. Džiugu, kad šiandieną mes galime kalbėti apie 3A socialinį reitingą ir socialinę politiką. Puiku, kad komisarė pristatė, kas tai yra, kokiu e, tikslų ketinama siekti ir kokie e, teisėkuros pokyčiai mūsų laukia. Planas tikrai labai ambicingas, tačiau e, E, neatsakius į tam tikrus dalykus nebus galima viso to tinkamai gyveninti. Socialinė politika įtakoja žmonių e, gyvenimo kokybę, tad e, šiuo atžvilgiu labai svarbus ES prioritetai šioje srityje. Mes siekiame užtikrinti kuo didesnę socialinių politikų valstybėse narėse sanglaudą. Tai padidintų taip pat ir darbo rinkos efektyvumą. O Šį tikslą mes galime pasiekti keisdami e, valstybių narių politikas. Žinome, kokie yra iššūkiai ir kad reikia naujų elementų darbo rinkos politikose. Dėkoju. You have the floor. Uh, uh thank you very much. Um, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė raginčiau komisarę pažvelgti tuos pranešimus, kuriuos mes parengsime. Jų du ir jie labai svarbus. Štai vyks susitikimas, kur bus kalbama apie kovos su skurdu pasiektus rezultatus. Mums reikia tam tikro pagreičio, kad pasiektume savo kovos su skurdu tikslus. Mums reikalinga labai aiški perspektyva ir šiandien kalbu apie tai moters dieną. Moteris yra e, pažeidžiamiausia grupė, kur skurdo grėsmė yra didžiausia. Pažeidžiamos moteris irgi su savo problema sprendžia pačios faktiškai. Europa turėtų kurti tokią mm, erdvę, kur lygios teisės yra užtikrinamos visiems. Ir būtina, kad vizija, apie kurią šiandien kalbame, taptų realybė. Ačiū, kolega Marijas. Prašau. Dėkoju. Nebėra jokio 3A socialinių reitingų. Matome Europoje didėjančias bedarbių gretas, ypač jaunų žmonės, 25 procentai Jaunimo nedarbas siekia mano šalyje, Graikijoje. Jeigu norime geros politikos šios ir tai reikia trijų dalykų. Pirmiausia, reikia nustatyti minimalų darbo užmokestį, minimales pajamas Europoje. Taip pat reikia skatinti užimtumą atsižvelgiant į darbuotojų poreikius. Kai dėl susitarimo, kurio tikslas yra padaryti viską, kad neišeitų Junktinė karalystė iš Europos Sąjungos, tai man atrodo yra daroma didžiulė klaida. Nuo to nukentės visi europiečiai, ne tik tie, kurie dirba Junktinėje karalystėje, nukentės dirbantieji ir Junktinės karalystės piliečiai, tie taip pat Junktinės karalystės piliečiai, kurie dirba Europos Sąjungos institucijose. Tai nebus geras žingsnis. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, kadangi nėra apibriešties, tai atrodo, kad Junkerio administracija bando mums katę maišę parduoti. 3A E, socialinis reitingas yra jau priimtas sprendimas ir neaišku, kas už to slepiasi, bet to, ko gero, tik tai čia yra naujas pavadinimas tam, kad toliau būtų taupimo politika e, įgyvendama. Mes norime rezultatų socialinių, tačiau čia atrodo, kad viskas yra bandama e, pažeminti, tam, kad, tai yra pažeminti standartai tam, kad būtų e, tikslų pasiekta. E, kaip yra su jaunimo, pavyzdžiui, nedarbu. Dabar komisija tai pavadino 3A iniciatyvą šią, bet tai ko gero yra klaida. E, prieš pasižiūrint, kokia nauda bus tos iniciatyvos, jau yra pradėta ji. Ir manau, kad e, jeigu uh, darbo vietos nebus oros, tai labai pavojinga kurti tokias darbo vietas. Pirmininkė nutraukė, dėje kalbėtė virš jo kalbėjimo laiką, dabar kitas kalbėtojas, panas Ekmans. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. 2014 spalį aš su dideliu pasitenkinimu išklausiau pono Junkerio pareiškimo kuris kalbėjo apie 3A socialinį reitingą. Tai buvo paminėtas kaip vienas iš svarbiausių dalykų. Pirmas. Tai reiškia, kad bus kuriamas harmoningas ekonomikos augimas. Mes jau laukiame, kad bus imamasi paralelinių kažkokių veiksmų, kuri pagerintų žimtumų situaciją, ekonomikos situaciją Europos Sąjungoje. Socialinis reitingas neturėtų būti tiesiog kažkoks bendras šūkis ar gera intencija kažkokia. Tai turėtų būti e, konkrečių planų parengta siekiamybė, turėtų konkretus planas, kaip ir ko pasiekti, kada. Rodikliai yra reikalingi e, šioje srityje. Tikėkime, kad Europos komisija šį siūlymą netrukus pateiks. E, taip pat būtina, kad veiksmai nuo pat pradžių apimtų visą Europos Sąjungą. Ne tik e, ekonominę ir pinigų sąjungos e, jungiam, vieniam Europą. Kalbėtos kalbama mikrofoną. Komisija kalba apie laisvą ir neiškraipytą konkurenciją ir mano, kad tai yra socialinio progreso pagrindas. Aš manau, kad šiandien Europoje konkurencija yra nei laisva, nei neiškreipta, nes socialinės sistemos labai smarkiai skiriasi valstybėse narėse. Darbuotojų komandiravimo direktyva e, netitinka socialinių standartų ir sukelia daugiau problemų, negu kad jų išsprendžia. Mes matome žemės ūkio srityje krizės pavyzdys tai puikiai rodo. Štai pavyzdžiui, e, komandiruojant darbuotojus yra iškraipama konkurencija ir taip didėja žemės ūkio e, sektorija krizė. Manau, kad šiandien būtina Europos Sąjungoje labai e, intensyviai harmonizuoti socialinės e, nuostatas, socialinius įstatymus ir be to nereikėtų suharmonizuoti, pamiršti e, mokestinės ryties, nes Europa dėl e, socialinio ir finans, finansinio harmonizavimo trūkumo šiandien lietai miršta. Dėkoju. Kolega Polčiak, dėkoju. Ankstesnis kalbėtojas kalbėtojas minėjo dalykus, dėl kurių aš pakeisiu šiek tiek savo pasisakymą. Be abejo, didinti konkurencingumą yra gerai, bet tuo pačiu reikia didinti socialinę apsaugą. Ekonomiškai stipri Europa nebūtinai galės sukurti geresnę socialinę apsaugą žmonėms. Nebūtinai, tikrai nebūtinai. Valstybės narės turi turėti galimybę kurti savo socialinės sistemas. Kaip sakė anksčiau kalbėjęs kolega, aš manau, kad būtina valstybėms narims palikti tam tikrą veiksmų laisvę. Socialinių standartams didžiausia grėsmė gali kelti tai, jeigu mes nesuteiksime valstybėms narėms progos čia įnešti savo indėlį. Ačiū. Dėkoju. Dabar komisarai Taisen žodis apibendrinti diskusiją. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai, e, Europos parlamento nariai, noriu padėkoti už turiningą diskusiją, išklausiau daug pastabų ir turiu konstatuoti, kad jūs remiate trijų socialinių reitingų idėją. Taip pat turiu konstatuoti tai, jog jūs norėtumėte, kad būtų labai aiškiai nuspręsta, ką reikia priimti, ką patvirtinti, ko reikia siekiant trijų socialinių reitingų. Be abejo, gali čia iškilti viena kita problema, problema, kurių nelaukėme. Jūs pritarėte mano e, išvalgoms dėl krizės mastų. E, be abejo, skurdas išaugo Europos Sąjungoje dėl to. E, išaugo jaunimo nedarbas, kuris dabar šiek tiek mažėja, po truputėlį kiekvieną mėnesį, bet dar daug ką reikia padaryti, kad jaunimas galėtų rasti darbą. Mes darome viską, kad sumažėtų ilgalaikis nedarbas, nes šią situaciją tikrai neprimtina. Matome darbo rinkoje, kad kuo ta rinka labiau susiskaldžiusi, tuo prastesnė situacija. Mums be abejo tai nėra primtina situacija ir turime veikti, kad ji keistusi. Reikės suintensyvinti pastatas, turime kelti klausimus, kokie yra iššūkiai. Be abejo, e, krizė vyksta, tačiau mes e, negalime teikti, kad pasaulis sustojo dėl krizės. Darbo rinka, visuomenė, ekonomika susiduria su naujais iššūkiais. Reikia išanalizuoti taip pat ir demografinę, socialinę situaciją, šeimų sudėti. Turime pasižiūrėti, ko labiausiai reikia žmonėms, turime nepamiršti darbo rinkos, skaitmeninimo, globalizacijos, naujų uh, E, darbo modelių. Tai yra tik keletas pavyzdžių, taip pat nauji verslo modeliai. Mes ne, neturime tam priešintis. Priešingai reikia tai atsižvelgti ir e, iškylančius klausimus pateikti reikiamus atsakymus, kad socialinė politika tarnautų tiems, kuriems labiausiai reikia apsaugos. Taigi turime e, padėti žmonėms, kurie pasitraukia dėl vienų ar kitų priežasčių iš darbo rinkos. Turime kovoti su neligybė, reikia didesnės konvergencijos. Nes juk žinome, kad jeigu visuomenėje klesti neligybė, tai kenkia ekonomikos augimui. Ir žmonės nebemato perspektyvų, o tai yra susiję su uh, tokių skirtybių ir neligybės įsitvirtinimo. Taigi būtina kelti konkrečius tikslus. Be abejo, šį klausimą atsakyti nelengva. Lygios galimybės, visiems vienodos galimybės patekti į darbo rinką yra tie klausimai, prie kurių reikės dirbti e, kompetencijos darbo tvarkė. Mes čia kalbame tik apie jaunimo kompetenciją, kalbame apie mokymasi visą gyvenimą. Taip pat būtina stiprinti kompetencijas, jas keisti, atsižvelgiant į poreikius E, tai yra tie dalykai, prie kurių turėsim priprasti. Reikia gerinti socialinį saugumą, socialinę apsaugą. Ir tai priklauso ne tik nuo socialinio draudimo e, nu, režimo tvarumo. Būtina, kad jie būtų e, tvirti, kad jie padėtų kovoti su rizikomis, kad galėtų žmonėms būti naudingi. Būtina taip pat užtikrinti ores darbo sąlygas žmonėms. Tai nėra tie dalykai, kuriuos galima išspręsti vien tik ES lygmenių. Tad būtina dirbti su valstybėmis narėmis, kad kartu parengtume bendrą viziją, kuri padės uh, bendrai išspręsti tuos bendrus visiems iššūkius. Kita vertus, čia nekalbame ir apie tokį klausimą, kurį įkvėpti gali tik politinė atsakomybė. Be abejo, politinė atsakomybė egzistuoja, jis svarbi, bet mums reikia socialinių partnerių. Jūs apie tai kalbėjote, nes būtent jie padės diagnozuoti, kokia yra padėtis, būtent jie padės mums ieškoti geriausių sprendimų ir jie padės tuos sprendimus vietose įgyvendinti. Tai štai, tokį darbą reikės atlikti visiems bendrai, dirbant su socialiniais partneriais, su politiniais atsakingais asmenimis. Tad kviečiu visus peržiūrėti šį dokumentą, kuris buvo parengtas ir pateiktas šiandien, susipažinkite atidžiai su juo, nes ten aiškiai išdėstyta, ką mes laikome socialinių uh, e, teisių ramščių. Peržiūrėkite ir priedus, kur yra pasakyta, kaip galėtų atrodyti tas socialinis ramstis. Ten yra išdėstytos įvairios išvalgos, yra du dokumentai, kurie vadinami staff working dokumentai. Ten yra kalbama apie pirminę ir antrinę teisę, tarptautinę teisę, e, finansavimo priemonės, kurias turime, apie saistančius ir nesaistančius teisės aktus. Ir valstybės narės to būdu galės e, taip pat prisidėti prie šių dokumentų įgyvendinimo. E, tada turėsime sekti, kokius yra ekonominės tendencijos. Apie tai jau yra kalbama e, mano pateiktame dokumente, kviečiu su juo dar kartą susipažinti. Taip pat e, socialinius partnerius ir valstybės narės, ekonominį ir socialinį komitetą įnešti savo indėlį į šio dokumento tobulinimą, jo tolesnį rengimą, kad galėtume parengti planą, kuris uh, padės mūsų laivą nukreipti į ateitį. Kaip sakė ponas Vanderkendelarė, mums būtina kurti socialinę Europą, kur žmonės galės gerai ir saugiai gyventi. Ir aš galvoju pirmiausia čia apie mūsų vaikus. Būtina, kad socialinė rinkos ekonomika būtų sėkmingai sukurta. Jeigu mums pavyks, tai tuomet trijų socialinis reitingas bus visiškai pelnytas, busim padarę viską. Tad noriu pasakyti dar kartą tą patį. Darykim viską, kad uh, auktų mūsų ekonomika, bet, tačiau, e, bet reikalas tas, kad tuo pat metu svarbu neužmiršti e, darbo vietų kūrimo, kokybiškų darbo vietų kūrimų ir taip pat nepamiršti socialinės apsaugos, kurios nusipelno mūsų piliečiai. Mes šiandien kalbame apie tuščius žodžius, tik apie oro virpinimą. Mes kalbame apie konkrečius dalykus, kuriuos įgyvendinti turėsime visi kartu dirbdami turėsime diskutuoti dar apie tai, socialinių teisių ramstis yra tas dokumentas, ta, ta idėja, kurią skelbėme šiandien. Diskusija turės būti plati, o mes to ir norime, norime kuo platesnės diskusijos. Ir tie, kurie sako, kad socialinė Europa neegzistuoja, kad uh, E, buvo bandyta, bet nepavyko ją kurti. Noriu pasakyti, kad aš esu buvusi Europos parlamento narė, dabar dirbu Europos Sąjungai toliau ir žinau, kad buvo atlikta daug parengiamojo darbo tam, kad ta diskusija prasidėtų, kad prasidėtų plati diskusija apie ateities socialinę Europą. Tad imkimės darbo, pasiraitokim rankovės ir imkimės darbo kartu. Ir tuomet galėsime pasiekti pozityvių rezultatų. Ir tie, kurie pas mus atvyks, galės pamatyti, kad tai yra ta vieta, kur gyventi yra gera, kur užtikrinamos visiems lygios galimybės. Ir asmenys, kurie yra galbūt netokie talentingi, ar kurie galbūt suklydo jaunystėje ar kitų gyvenimo etapų, ir vis tiek yra integruojami į visuomenę ir gali sėkmingai joje atsiskleisti. Taigi, mums dabar reikalinga visiems kartu dirbti. Ačiū, ponė pirmininkė, už diskusiją ir Mm, tikiuosi, kad galėsime sėkmingai šiuo klausimu bendratarpiauti toliau. Dėkoju. Ačiū komisijai už jūsų pasisakymą. Dabar mes leisime komisijos atstovams pasikeisti. Euh, Matau, kad e, visi salėje jau susirinko. Dabar pereisime prie.